Nes yra neseniai įvykę rinkimai Bangladeše. Pirmiausiai pranešėjai ponia Kromberg. Thank you, chairman. Ačiū, pirmininkė. Pastarojame metu keli žmonės žuvo netoli e, sostinės pagal policiją. Bent jau 18 žmonių žuvo. Mums reikia, kaip galima greičiau, atlikti tyrimus, tyrimą e, ties šiuo ir kitais atvejais. Mums nerima kelia smurtas valstybės paralyžius Bangladeše ir konfrontacija tarp dviejų politinių stovyklų. Labai gaila, kad parlamentas ir politinės partijos nerado kompromiso, kuris būtų reikalingas tam, kad Bangladešo žmonės turėtų galimybę pareikšti savo valią siekiant demokratinių pokyčių. E, politiniams nervumams didėjant Bangladešui sunku išbristi iš skurdo ir atgaivinti pramonę. Kaip žinote, neseniai e, sugriuvo uh, e, gamikla, kuomet žuvo 1100 žmonių, tai rodo, kokios darbo sąlygos yra šalyje. Mes e, raginame visus politinius veikėjus dar toliau nepakirsti šalies politinio ir ekonominio stabilumo. Bangladešo žmonėms reikia uh, nelaimių, e, nelaimingų atsikimų valdymo ir galių apskritai įgyjimo. Ačiū, toliau ponas Kovalis, vieną minutę. Pone pirmininkė, pastarųjų savaičių įvykiai Bangladeše e, labai nuvilia. Mes tikėjomės, kad rinkimai bus galimybė gyvendinti taikius pokyčius politinėje arenoje, tačiau to tai neįvyko. Tai ir mūsų rezoliucija yra reakcija į šią situaciją. Taip pat tai demonstruoja mūsų suinteresumą Bangladešu. Bangladeše e, žmonėms rūpi ir mūsų e, nuomonė apie jų situaciją. Konfliktas yra ne tik politinis, bet ir religinis. Nerima kelia tai, kad buvo užsipulti ir krikščionis pačią rinkimų dieną. Taip pat e, nerima kelia smurto mastas rinkimų metu. Turime pasiūsti aišku signalą, kad mes sekame šią situaciją ir turime pasakyti, kad remsime tas jėgas, kurios sieks taikos atkūrimo Bangladeše. Ir turėtume bent siekti minimalaus politinio sustarimo tarp svarbiausių politinių partijų Bangladeše. Ačiū poniai, ponui Koval, dabar e, vienai minutiai ponė Dekeizer. Ačiū ponė pirmininkė. E, kontroversiškų, po kontroversiškų e, rinkimų Bangladeše prasidėjo smurto banga ir žuvo bent 20 žmonių skirtingais šaltiniais. Tai tikrai neramina, kalbant apie valstybę, su kuria musėja draugiškai ryšiai ir kuri jau nukentėjo ne, e, nuo nemaž, nemažo skaičiaus tragedijų. E, į tuos rinkimus e, stebėtojų nesintėme, nes opozicija juos boikotavo. E, boi, buvo boikotuojama BNP nacionalistinė partija, kuri laimėjo daug e, balsų, o 2001 laimėjo 47 procentus e, rinkėjų balsų ir daug e, E, vietų parlamente. Taigi boikotas susilpnino rinkimus ir e, liaudės lygos perrinkimas, išrinkimas nieko nenustebino, bet rezultatai rinkimų yra labai trapus. Raginame vyriausybę pradėti visą įtraukiantį dialogą su demokratiška opozicija, taip pat surenkti naujus rinkimus prireikus. Kalbėtoja nutraukiama. Ačiū, ponė Dekeis. Ir toliau ponas Benjen, pusantros minutės. Dar galiu pradėti? Ačiū, pirmininkė. Aš labai apgailestauju dėl to, kad Bangladešui nepavyko surenkti demokratiškų ir visų uh, įtraukiančių rinkimų. Mes, liberalai demokratai, tikime laisvą demokratišką visuomenę, kurioje visi turi teisę balsuoti ir taip aš pasakytume apie sąžininkus ir visą apimančius rinkimus. Šiandien vyriausybė ir opozicija Bangladeše privalo e, visų pirma skirti dėmesį žmonių interesams ir susitarti dėl galimybės iš, surenkti iš ankstinius rinkimus. Kompromisas, tai būtų kompromisas, kuris suteiktų e, ba, galimybę Bangladešo žmonėms išreikšti savo nuomonę. E, mes protestuojame prieš opozicijos narių e, suiminėjimą. Tie, kurie suimti, e, turi būti paleisti. Aš tikrai nesidžiaugiu tarptautinių e, baudžiamųjų bylų tribunolo. E, vaidmenių Bangladeše. Manau, kad e, to tribunolo darbas darbe buvo susiskaldimo. Jis taip pat suskaldė šalies visuomenę. Apgalėstauju dėl to, kad Junktinės karalystės konservatorių partija dabar atrodo palaiko mirties bausmės taikymą Bangladeše, jei aš teisingai suprantu. Taip pat raginu vyriausią įgaliotinę ponę Ešton panaudoti e, stiprų politi, politinį diplomatinį sprendimą, e, kad būtų surenkti iš anksinį rinkimą. Apie tai kalbėjo opozicijos lyderis šį rytą, kuris pareiškė, kad opozicija nutrauks protestus ir streikus bei ieškos kompromiso. Tai Tikėkime, kad tas kompromisas bus atrastas, kad galėtume ginti e, pagrindinių teisių e, ir e, žmogaus laisvių principus. Herr Kollege, zunächst vielen Dank, Herr Kollege Benjen. Herr Kollege Tenok zur Geschäftsordnung. Ačiū, ponė Benjanai, ponė Tano, kai dėl posėdžiavėdimo tvarkos e, buvo paminėta Junktinės karalystės konservatorių partija liberalo e, deputato, noriu pasakyti, mūsų po pozicija dėl mirties bausmės yra tokia. E, delegacijoje balsuojant šiuo klausimu visi nariai balsuoja individualiai. Nėra bendros pozicijos šiuo klausimu. Ačiū. Dabar pusantros minutės ponė Sausa. Ačiū pirmininkė. Labai daug girdėjome apie tai, kas vyko per rinkimus Bangladeše. Smurtas, malšinimai, dešimties žmonių, dešimčių žmonių mirtys, pozicijos lyderių įkalinimas ir taip toliau mes turėtumėm pasid oficialiai pasidomėti ir sužinoti, kas ten iš tikrųjų įvyko. Kita vertus, tie, kurie buvo sulaikyti, turi būti paleisti į laisvę. Ten po rinkimų vyko labai žiaurų susidorojimai su demonstrantais. E, šioje šalyje darbo sąlygos yra siaubingos, tad manau, kad reikia uh, E, visiems priminti, kad mes dabar esame kalbėję apie rezoliuciją, kuri buvo priimta sugriuvus tekstilės gamyklai, kurioje, e, per, kurį, per tą griūtį žuvo daugiau negu tūkstantis e, darbuotojų. Manau, taip pat yra labai svarbu, kad valstybės narės turėtų pakankamai drąsos e, išbraukti iš viešųjų pirkimų tas įmonės, kurios pažeidinėja žmogus teisės Bangladeše. Pirmininkas, ačiū. Kolega Sausa, dabar ponas Kacmarek vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. 2013 metų pradžioje daugiau negu 300 žmonių žuvo Bangladeše, iš jų 18 žuvo e, per rinkimų, pačią rinkimų dieną. Tai yra pačios e, didžiausios žudynės nuo Bangladešo nepriklausomybės. Ekonominis ir socialinis Socialinė pažanga, kurią iki šiol ta šalis pasiekė, e, jai grėsia labai dėlis pavojus būtent dėl tokio smurto apraiškų. Mirties bausmės taikymas Bangladeše irgi yra labai opi problema. Moratoriumas dėl mirties bausmės taikymo pagerintų padėtį. Kitas svarbus klausimas yra etninių ir religinių e, mažumų teisių nepaisimas valdančioji partija turėtų atsisakyti smurto. Mums reikia ieškoti kompromiso ir eiti nesmurtiniu keliu. Ačiū. Ačiū, ponia Kacmarekai. Dabar pasisakys frakcijos vardu atstovai. Pirmiausia, ponas Poseltas PP vardu vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė. vienas iš didžiausių užsienio konfliktų, kurį e, pats e, mačiau, būdamas jaunas, tai buvo Pakistano susiskaldimas. Tai buvo Indijos ir Kinijos didysis karas ir Bangladešo atsiskirimas. Ir iš tiesų šita šalis taip niekada ir e, nesusitvarkė savo viduje, jinai yra labai, ten yra labai daug smurto, E, baisus skurdas ir taip toliau. Per pastaruosius dešimt metų žingsnis po žingsnio Bangladeše po truputėlį kūrėsi tam tikras, tarsi mažėjo skurdas, liktai ir ėjo į priekį, bet tokia pažanga neves į ateitį, jeigu ji nebus grįsta demokratija. Bangladešas norėdamas turėti ateitį ekonominę prasme turi e, grįsti ir demokratiją šią ekonominę gerovę, nes ekonominės gerovės nebus be demokratijos. Ačiū. Toliau repo. Puhemies. Pane Pone pirmininkė, parlamento rinkimai Bangladeše buvo nesėkmė dėl smurto protrukio, taip pat dėl to, kad opozicija juos boikotavo. 2013 buvo patys e, liūdniausi šalies istorija po nepriklausomybės atkūrimo. E, kalbame apie dviejų e, opozicinių partijų mm, požiūrius, dėl ko situacija kom, yra tokia komplikuota, užsipuolamos e, tautinės mažumos. Reikia ištirti e, mirčių atvejus susijusius su saugumo tarnybų veikla. Manau, kad ES turėtų imtis veiksmų, daryti pastangas, kad situacija būtų e, stabilizuota, ypač kalbant apie mirties bausmės taikymą. Tai ypač svarbu Bangladešo žmonėms, jeigu nebus susitaikymo šalies viduje, šalis negalės eiti priekin. Ačiū ponė Riepo, toliau ponas Černickis. Until this month's election, Bangladesh had emerged as a vibrant democracy. In Atrodė, kad Bangladešas bus e, po rinkimų e, vibruojančia demokratija Azijoje. Tačiau karo nusikaltimo teismo darbas buvo pavyzdys, kad laikomasi progresyvaus požiūrė, nepaisant opozicijos pastangų žlugdyti teismą, e, buvo nuteisti žmonės atsakingi už baisiausius nusikaltimus. Tai padėjo konsoliduoti demokratiją, paskait, pa, pa, panaikinus technokratų vyriausybę. Tai rodo, atrodo, kad yra tinkamas požiūris. Ir at, tikimės, kad nauja vyriausybė panaikins tam tikrą žalą Ačiū, ponė Černecki. Toliau ponas Paška, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Komisarė. Konfliktas tarp svarbiausių politinių partijų Bangladeše eskaluoja smurtą nes nacionalistinė partija BNP e, boikotavo rinkimus, dėl to aktyvumas rinkėjų buvo labai žemas, o tai reiškia, kad e, nugalėtojai Javanė lyga iš tikrųjų e, neturi legitimaus žmonių remimo. Tai rodo, kad e, reikalingas politinis dialogas tarp politinių partijų, kad e, neplistų toliau smurtas. Ir ties taškas galėtų būti e, laikinosios administracinės vyriausybės formavimas ar rinkimų pakartojimas, tačiau smurtas turi liautis. Ačiū ponia Paška, toliau ponas Kukanas, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Situacija Bangladeše yra kritiška ir e, yra susijusi su senomis problemomis. Pirmiausia, reikėtų pasmerkti smurtą, e, kuriuo pasižymėjo rinkimai. Ir taip pat norėčiau paraginti vyriausybę aiškiai apibriežti policijos užduotis vyriausybė turi laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. E, rinkimai pasireiškia išpoliais, smurtu, įskaitant išpolius prieš moteris ir vaikus, tai yra nepriimtina. Na ir 18 žmonių žūtis turi būti taip pat išsiaiškinta, e, žmonių, kurie žuvo sudarimuose su politi, policija. Politinės jėgos turėtų pradėti dialogą su opozicija. Bangladešas e, turi ir toliau demokratizuoti visuomenę, nes susitaikymas visų politinių galių įtraukimas yra tikros demokratijos pagrindas. Pirmą kartą nuo 21 metų opozicija nėra atstovaujama parlamente. Tai reiškia, kad parlamentas neatspindi žmonių valios, todėl aš raginu vyriausybę pradėti dialogą. Ačiū, ponė Andrikėje. Pirminkė, kolegos, gruodžio penktą dieną praėjusiais metais aš surengiau klausimus Bangladešas e, link laisvų demokratiškų rinkimų. Ir jame dalyvavo BNP atstovai taip pat. Šiandien mes visi puikiai matome, kokie yra rinkimų rezultatai ir kokia situacija po rinkimų. Mes šalies vyriausybę raginame tuo jau pat e, sustabdyti represyvinius metodus, kurias naudoja saugumo paėgos ir paleisti areštuotus opozicijos politikus. Kad būtų išbrista iš politinės e, krizės, visos galimybės reikia apmastyti, įskaitant ir e, priešlaikinius rinkimus, jeigu visos pagrindinės politinės partijos pasirengusios juose dalyvauti. Reikia naudoti visas priemonės, kad tokiam procesui būtų suteikta parama. Kolegin Andrikienė. Ačiū, ponė Andrikienė. Dabar pasidar... prasidės pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio. Bent dešimt kolegų paprašė galimybės pasisakyti, o suteikti galime žodį tik dviems. Todėl aš negalėsiu įtraukti visų, kurie jau kalbėjo ar kurie dar pasisakys šiandien. Pone Hubner, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Rinkimai įvykę Bangladeše buvo demokratijos paminimas, ne dėl to, kad opozicija nedalyvavo, bet dėl to, kad nebuvo nepriklausomų stebėtojų tose rinkimuose. Nacionalistų lyga, atsiprašau, e, liaudės lyga laimėjo, tačiau iš tikrųjų vertinant tuos rinkimus reikėtų ypač e, akcentuoti tai, kad žmonių nepasitenkinimas pasireiškė tuo, kad buvo e, sudeginta nemažai e, rinkimų e, stočių. Mes raginame Bangladešo vyriausybę pradėti dialogą su opozicija, kad būtų nutrauktas tolesnis kraujo praleidimas ir kad šalis kad šalyje neprasidėtų uh, tolesnės kovos. Ačiū ponė Hibner, o dabar apibendrinti E, pasisakymus pagal procedūrą prašau žodžio, sutiksime žodį poniai Geringer. Ačiū, pirmininkė. E, Bangladešo tema ir vėl mūsų darbo atvarkėje. Prieš du mėnesius kalbėjome apie smurtą Bangladeše. Rinkimai įvykę sausio mėnesį, kuriuos boikotavo opozicija, tik paaštrino šalies problemas Maištai e, prieš rinkimus e, atnešė 300 aukų. E, buvo naikinama privati nuosavybė. Ypač mus neramina tai, kad pasigendame pastangų siekti politinio susitaikymo ir susitarimo, netgi nežiūrint tarptautinės bendrijos paramos šalies valdžia turėtų nutraukti smurtą prieš opoziciją, areštus, kankinimus taip pat nus, turi nustoti užsipulinėti mažumas. Raginame valdančiąją partiją išlaisvinti visus politinius priemonių kalinius ir pradėti dialogą ieškant politinio sprendimo. Ačiū ponė Geringer, ponė Migalski, dėl posėdžio vedžimo tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs sakėte, kad procedūra prašau žodžio suteik, suteiksite pagal tą procedūrą žodį tik dviems nariams, nes neleisite kalbėti e, jau pasisakiusiems e, parlamento nariams. Noriu paklausti, kodėl? nes tie, kas dalyvavo kitose diskusijose, neturėtų susidurti su diskriminacija dėl to, kad jie nori dalyvauti ir diskusijose šią temą. Galbūt būtų galima iš, pratesti, išplėsti norinčių pasisakyti pagal šią procedūrą sąrašą. Pone Migalskė, aš darau, ką galiu. Tačiau e, privalu taikyti tam tikrus kriterijus. Procedūra, prašau žodžio, yra todėl, kad e, nariai neturėjo galimės pasisakyti per, e, kai kalba frakcijos, taip pat gautų galimybę kalbėti. Aš taikau vieną kriterijų. Tai yra, e, suteikiame kalbėtojams ne tik iš skirtingų šalių galimybę pasisakyti, bet atsižvelgiame ir tai, ar nariai jau pasisakė kitą temą arba pasisakė per ankstesnę procedūrą, prašau žodžio. Turėjome galimybę skirti tai procedūrai tik dvi minutės. Jeigu būtų buvę daugiau galimybių, būčiau suteikęs e, žodį trims nariam. Atsiprašau, nenoriu pradėti diskusijų ir diskusijos šiuo klausimu baigiamos. Pone Migalski, nepradėkime diskusijų šiuo klausimu, dabar žodis komisijos nariui ponui Kalas. President, Pone pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, džiaugiamės tuo, kad skubos tvarka e, teikiama parlamento rezoliucija. Mes pritarėme jūsų išrikštam susirūpinimui dėl nesenų įvykių. ES buvo aktyvi iki rinkimų toje šalyje, pasmergdama smurto, ten įvykusių smurto veiksmus ir ragindama visas susijusias šalis dalyvauti dialoge, kad būtų užtikrinti taikus, skaidrus, visapimantis ir uh, E, sąžiningi rinkimai. Mes dar kartą pakartojame, kad buvome pasirengę nusiųsti rinkimų stebėjimo misiją e, atitinkamai atsižvelgiant į saugumo situaciją šalyje. Noriu ypač pažymėti, kad vyriausiųjų galiotinė Kathy Ashton e, neseniai susitiko su Bangladešo užsienio reikalų ministru. Deja, E, stebėjome smurto sustiprėjimą, žuvo daug žmonių, buvo padaryta nemažai materialinės žalos. Tarp aukų yra moteris ir vaikai religinių ir tautinių mažumų atstovai. Deja, pagrindinės politinės partijos nesugebėjo susitarti dėl sąlygų, kuriomis būtų galėję įvykti visus įtraukiantis rinkimai. E, Bangladešo nacionalinė partija BNP nusprendė juos boikotuoti, o Avami lyg liaudės lyga nusprendė juose dalyvauti. Ir tokiamis sąlygomis sprendimas siūsti e, ES rinkimų stebėjimo misiją būtų buvęs nepagristas. Norime padėkoti ponui Koval už visą jo darbą savaitėmis iki rinkimų. E, rinkimus aptemdė smurtas, balsuoti atėjo mažai rinkėjų. Ir dabar ypač aktyviai raginame uh, nutraukti smurtą. Taip pat dar kartą pakartojame raginimą pradėti dialogą. Raginame liaudės lygos vadovus ir Bangladešo nacionalinės partijos vadovus susitarti dėl abipusiai priimtino kelių priekin uh, surenkti skaidrius, uh, sąžiningus, patikimus rinkimus. Visų pirma, galvojant apie Bangladešo žmonių interesus. Manome, kad per tikrą dialogą ir visą apimantį demokratinį procesą Bangladešas galėtų išspręsti iššūkius politinėje, socialinėje ir ekonominėje sritise, taip pat ir iššūkius susijusius su darbo sąlygomis bei sauga gamyklose. Ir mes toliau uh, dirbsime visais šiais klausimais ir atidžiai stebėsime politinę ir žmogaus ekonominės žmogaus teisų padėti šalyje, skatindami demokratinius procesus toje šalyje. Ačiū. Dėkojame komisarui Kalasui. Šeši pakeitimai buvo pateikti. Baigiame svarstymą, balsuosime po sekančių diskusijų. Kitas klausimas. Pastarojo meto priemonės, kuriomis siekiama buvimą LGBTI laikyti nusikaltimu. Pirmiausiai žodis